will actually call Mrs. Alfano. Uh, I think she has. Morning, Paul. Good morning, colleagues. Yeah. Labas rytas, kolegom, kolegos. Kviečiu visus susėsti. Labas rytas, kolegos. Prieš pradant balsavimus norėčiau paaiškinti, kad elektroninio balsavimo sistema sugedo. Taigi, Problema ta, kad iškart nerodys sistema rezultatų. Todėl aš tuos rezultatus turėsiu juos paskelbti. Iš naujo viską dabar papasakosiu, sako pirmininkas. Mėly kolegos, elektroninė balsavimo sistema šiek tiek sutriko. Rezultatus matysite vėliau. Iš pradžių matysite tik tai du sūrius. Kamambero sūrį, bet rezultatų nematysite tiesiog savo ekranuose iškart nepamatysite rezultatų. Patikrinsime tą sistemą, šiek tiek lūktelėkite. Na, o pirmo, pirmasis klausimas, dėl kurio balsuosime, tai yra rekomendacija antrajam svarstymui dėl mokslo tikslais naudojimų gyvūnų apsaugos. Pone Alfano nori pasakyti, man atrodo. Mėly kolegos, pagal 166 darbo tvarkos taisyklių straipsnio nuostatas, aš norėčiau prašyti parlamento kolegų sugražinti šį klausimą į komitetą, nes yra daug klausimų, kuriuos reikia pakoreguoti, patvarkyti, norint pasirūpinti tinkamą gyvūnų apsaugą. Mes leidžiame per daug bandymų su gyvūnais ir kai tas pats gyvūnas yra nekarta naudojamas tyrimuose, kenčia, tai yra ne, neprimtina mes nebandome laikytis ekstremalios pozicijos, mes tiesiog bandome laikytis 13 sutarties straipsnio, pagal kurį reikalaujama, kad mes tinkamai atsižvelgtumėme į gyvūnų gerovę. Mes nenorime užkirsti kelio moksliniams tyrimams, tiesiog norime pasirinkti patį geriausią kelią ir negalime taikstyti su tuo, ir po to koreguoti teisės aktą jau vėliau. Taigi, prisimkime atsakomybę ir pakeiskime teisės aktą laiku. Dabar tai nėra politinis ideologinis požiūris, tiesiog tai yra sveiko proto klausimas. Ačiū. Mrs. Alfano. Pone Alfano, dėkoju už pasiūlymą. Ar yra 40 kolegų, kurie norėtų atsistoti ir paremti šį pasiūlymą? Tie, kurie pritarė ponios Alfano pasiūlymui, prašau atsistoti. Man atrodo, kad 40 kolegų atsistojo, net nereikia skaičiuoti. Puiku. Taigi dabar vienas pasisakys už, siūlymo, už siūlymą. Ponas Evans nori pasisakyti už šį pasiūlymą. Prašau, ponė Evans. Ponė Evans. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcija pritarė tam, kad klausimas būtų sugražintas komitetui, kadangi mums irgi yra labai neramu dėl dabartinio teksto. Valstybės narės dabar turi teisę taikyti griežtesnės gyvūnų apsaugos priemonės, jeigu nori, o pagal naują įstatymą valstybės narės ateitie to negalės padaryti. Tokiu būdu bus užkirstas kelias tobulėjimui ir priešingai tam, kas buvo pritarta per pirmąjį svarstymą šio parlamento. Ir mes norime, kad būtų pasirūpinta ir pasinaudojami pas, pasinaudojama alternatyviais metodais kiek įmanoma. Ir taip pat reikia labai aiškių apibriešių dėl to, kokiomis sąlygomis gali būti naudojami primatai. Vėlgi, dabartinėme tekste tai nėra aišku. Dabartiniuose teisės aktuose yra daug problemų ir dėl to egzistuoja skirtingos interpretacijos skirtingose valstybėse narėse. Mums reikia platesnių diskusijų dėl šių klausimų ir dėl kitų klausimų tam, kad būtų užtikrintas visiškas aiškumas ir kad šis teisės aktas būtų veiksmingas. Dėkoju. Okay. Speaker... Puiku, dabar vienas kalbėtojas prieš pasiūlymą. Ponas Kastro, man atrodo, kalbės prieš šį pasiūlymą. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Kadangi esu Žemės ūkio komiteto pirmininkas, aš pasisakau prieš tai, kad šis klausimas būtų sugražintas į mūsų komitetą, Mūsų komitetas jau 18 mėnesių labai daug diskutavo šio klausimu ir mes aiškiai pasisakėme už tai, kad būtų patvirtintas šis kompromisas ir bendroji pozicija. Niekas nebalsavo prieš, labai nedaug kolegų susilaikė. Taigi nėra jokių priežasčių, kodėl reiktų peržiūrėti šį teisės aktą. Turime balsuoti šiandieną. Uh, hear... Na, dabar išklausysime pranešėjos ponios Jėglį. Herr Vorsitzender, liebe ponė pirmininkė, mėly kolegos. Esu nustebintas šito pasiūlymo. Kolegos e, per debatus šiandien nedalyvavo. Tikrai esu nustebinta tokio pasiūlymo. Pone Evans, kaip šešėlinė žaliųjų pranešėja, dalyvavo visose trialogo susitikimuose. Jie balandžio 7 dienos trialogo susitarimui pritarėjai Žalieji e, agri komitete pateikė pakeitimų ir šiandien jos vėl teikia, tai yra teisėta ir pagrista, kaip kad e, pasakė e, komiteto pirmininkas, prieš jos balsavo visos frakcijos išskyrus pačius žaliuosius. Taigi, kolegos, prašau jūsų primiktinai tą pasiektą kompromisą, kompromisą, kuris manęs netenkina visiškai ir manau nei vieno iš jūsų šimtų procentų netenkina, kadangi tai yra kompromisas, vis dėlto uh, palaikyti, jeigu mes gražintumėme pakartotiniam aptarimui, tai reiškia, kad 96 metų direktyva toliau galiotų ir būtų taikomos e, esamos bandymų su gyvūnais taisyklės. Taigi siūlau žengti žingsnį į geresnę gyvūnų apsaugą. Dėkui. Pone Hans, dėl vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininką. Noriu patikslinti savo frakcijos poziciją. Pasakysiu, kad kartais labai sunku trialogo posėdėje, posėdė sėkti kaip visa frakcija. Ir kuomet pranešėja neatsižvelgia į bandymų su gyvūnais skaičių, neatsižvelgia į tai, kad auga bandymų su gyvūnais skaičius, auga bandymų su primatais skaičius, nesižvelgia į tai, kad valstybės narės gali primti griežtesnės ribojančias taisyklės. Tai reiškia, galima siūlyti dokumento gražinimą į komitetą. Jeigu negalima apie tai kalbėti, tai manau, kad parlamentas funkcionuoja prastai. Ačiū. Well, thank, thank you for Dėkoju, kad apšvietėte, su kokiais sunkumai susidarė jūsų frakcija. Parlamentas laikosi suverenios pozicijos, mes balsuosime dabar. Taigi, kas už tai, kad būtų klausimas sugražintas komitetui? Prašau dabar pakelti rankas. Kas prieš tai, kad klausimas būtų sugražintas į komitetą? Tęsime balsavimą. Balsavimas įvyks. Pasiūlymas nebuvo patvirtintas. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas ir matome skaičius. Puiku, reiškia, sistema veikia normaliai. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Šis pakeitimas taip pat atmetamas. Trečiasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Šis pakeitimas taip pat atmetamas. Dabar balsuojame dėl tarybos pozicijos. Atsiprašau, tarybos pozicija yra laikoma patvirtinta. Dėkoju, ponė Jėglė. Dabar ponios Öri pranešimas dėl užimtumo politikos gairių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pastarąsias dienas mes gavome daugiau nei 400 elektroninių laiškų šią temą. Ar galėtų tarnybos kažką padaryti, užuot e, vaistę, e, švaistę mūsų laiką vien dėl to, kad e, pakeitimai būtų išbraukti? Your... Kad būtų ištrinti elektroniniai laiškai. Sinclair, Pone Sinclair, jūs turite žodį. E, jūs, jūsų e, apygarda turėtų turėti e, galimybę su jumis susisiekti. Gėda, kas jūs esate? Thank you for amplifying my point of view, uh, Mrs. Sinclair. Labai ačiū, ponė Sinclair, jūs uh, atspindėjote mano nuomonę. Taigi 32 E, pakeitimai, kuriuos pateikė užimtumo komitetas. Aš balsuoju dėl jų visų vardinių balsavimų. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. E, už balsavo 680, e, 601. Minus, prieš buvo 55. Toliau balsuojama Dėl penktojo pakeitimo vartinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, vartinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Tryliktas pakeitimas, vartinis balsavimas pradedame. Baigėme balsavimą. Priimta. 16 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Priimta. Susilaikiusiai priimta. 19 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame priimta. 28 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 30 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. 40 pakeitimas, kas už. Pakelkite rankas prieš, susilaikę, priimta. 41, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 43, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 55 pakeitimas vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 31 pakeitimas. Už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32 pakeitimas. Vartinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 34 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 48 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame, priimta. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 52 pakeitimas, kas už, pakelkite rankas prieš, susilaikė, atmesta. 8 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 pakeitimas kas už, susi, prieš, susilaikė, priimta. 60 pakeitimas vardinas balsavimas, e, pradedame. Baigiame. Priimta. 61 pakeitimas vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. E, dauguma. 54 e, pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 pakeitimas vardinės balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 62 pagėtinis vardinis balsavimas, kas už. Tai yra, pradedame balsavimą, baigiame balsavimą. Priimta. 63 vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta taip pat. Dabar komisijos pasiūlymas pakeistas. Balsuojame, kas už. Prieš susilaikė priimta. Ir dabar rezoliucijos projektą, e, dėl jo balsuojame, bartinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta didelę daugumą. Sveikiname ponę Uri. On... Kitas darbo tokias projektas balsavime dėl septynių rezoliucijos projektų. Dėl darbo tvarkos, žodžiu, paprašė, prašom. Ha? Det gäller ändringsförslag 48 och det har insmugit sig ett fel. Nu. Ačiū. 48 punkte yra klaida švediškame vertime, yra išversta minimali alga, o ne minimalios pajamos. Todėl norėčiau pažymėti protokolui, kad ši vertimo raštų klaida turi būti ištaisyta. Ačiū, ponė Liubicit, kad e, atkreipė dėmesį į tai. Dar vienas kolega, kolegė dėl darbo tvarkos. Prašom, aš prašau tarybos e, atsižvelgti į, į mūsų šiandien primtą sprendimą ir taip pat norėsiu pasisakyti vėliau šio klausimu. Wow. Also ich fordere den Rat auf, unserer Stellungnahme zu folgen. Tiesiog norėjau paraginti e, atsižvelgti į mūsų poziciją. Tarybė dalyvavo posėdėje, kadangi pirmininkų dalį diskusijų, manau, kad ji tikrai labai atidžiais ir perskaitys mūsų diskusijų, mūsų diskusijų rezultatus. Ponas Butikafar, mano balsavimo mašina leidžia tik balsuoti už, neleidžia balsuoti nei prieš ir nei susilaikyti. Manyčiau, kad tai mane šiek tiek apriboja. <laughs> in the immortal words, we'll send a technician. Be abejo, tuoj pasiūsime jums techniką pagalbai. Ir dabar reikia perėti prie pasiūlymų dėl rezoliucijų. Pirmasis yra bendras rezoliucijos projektas ponas Mauro. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano balsavimo sąraše nėra prašymo balsuoti vardiniu balsavimu, tačiau klausimas yra labai svarbus ir frakcijų bendrų sutarimų, manyčiau, reiktų dėl visos rezoliucijos balsuoti vardiniu būdu. Pirmininkas tikrai, išklausau jūsų nuomonės, ponas Hajet. Aš. Uh, tikrai džiaugiuosi, kad, bus, būtų, kad būtų galima balsuoti ir dėl abiejų pakeitimų vardiniu būdu. Aišku, priklausomuosiu sprendimo, ponė pirmininkė. Taigi, aš pateiksiu balsavimui bendrą sprendimą dėl rezu, pasiūlymą dėl rezoliucijos. Aš neprieštarauju, bet jeigu 40 kolegų prieštaraus, tai e, pasiūlymą reiks atmesti, prieštaravimų nėra. Sorry, Mr. Mr. Hyatt, do you want separate votes on the paragraphs? Okay. Pone Hyatt, jūs norite dėl pastraipų balsavimo uh, vardiniu būdu. Ar yra prieštaravimų tam pono Hayato pasiūlymui? Taigi viskas, uh, visas balsavimas bus vardinis. Manyčiau, kad visi supratote, kas vyks. Taigi, sep... yra prieštaravimas. Tikrai pagrista uh, pozicija. Uh, Ponas e, Tenokas nori, kad būtų vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos, net dėl atskirų dalių. Ir tikrai pagristas prieštaravimas, taigi balsuosime pakeldami rankas dėl septintosios pastraipos už prieš patvirtinta didelė balsų dauguma. Toliau penkta konstatuojama dalis už prieš susilaikė patvirtinta didelė balsų dauguma. O dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Už 658 vienas prieš 22 kolegos susilaikė labai aiški žinia. Ačiū kolegos. 31. Yes. The point of order from Mrs. De Kaiser. Pone De Kaiser, dėl darbo tvarkos, prašom. To act that I wanted to vote, but my... Norėjau informuoti, kad ketinau balsuoti, tačiau mano mm, aparatas nefunkcionavo. Pirmininkas pasižymėsime protokolui. Okay. Thank you so much. Right, let's get going on the explanation. Taigi dabar pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Ponas Kalinovskis. Prašau. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Technologijų pažanga skatina ekonominę pažangą. Mes turime ieškoti geresnių sprendimų